balandžio yra neprisi, pri, pri, ne, neprisijungusių e, parlamentarų. E, PPE, EKR, e, SND ir NL e, pateikė prašymų dėl e, dalyvavimo komitetuose ir delegacijose.